So, jetzt. Das sind freundliche Leute. Čia susirinkę draugiški žmonės. Tokių mielų aš jūsų nepamenu. Nuostabu. Kol kas aš nepateksiu į kadrą, nes tiesiog mm, nebetilpsiu.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 So, ready? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų pastangas. Mane įspėjo, kad e, fotoaparato nereikėtų liesti, o ponas Svoboda dėl posėdžio tvarkos. Noriu priminti, kad 1956 metais, lapkričio 23 dieną, Vengrijoje prasidėjo revoliucija